Allora, possiamo... Taip, pirmininkas kol kas be mikrofono kalba. Ah, questo devo spiegare. Allora, ah, vabbè. allora, intanto informo qual è l'ordine dei lavori. Taigi, noriu informuoti apie darbo tvarkę, kuri buvo, dėl kurios buvo sutarta vakar. Pradėsime nuo balsavimų. Europos rinkimų tvarka ir trilogas dėl biudžeto. Taip pat aš pakalbėsiu apie koordinatorių posėdį. Po to yra Fox Hefner pranešimas dėl ES institucijų būstinių. Ir čia Nako pranešimas dėl politinių partijų ir politinių fondų finansavimo, Taip pat informacija apie trilogus ir diskusiją. Diskusija dėl Stokholmo programos ir mano pranešimo diskusija. Taip pat Časkovskio pranešimas dėl pritarimo procedūros. Tokią darbo tvarkę turime, dėl jos sutarėme vakar, o dabar balsuosime. Balsuosime dėl Europos rinkimo 2014, Europos parlamento 2014 metų rinkimo tvarkos. Balsuojame dėl trečiojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, vienas prieš, priėmėme trečiąjį kompromisą. Tai reiškia, tai reiškia, kad 29, 28, 27 ir 30 pakeitimai atkrenta. Ketvirtasis kompromisas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Trys sus... prieš, vienas susilaikė. Priimtas ketvirtasis kompromisas. Toliau pereikime prie 88 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 40. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Taigi, 81-ojo nepriėmėme, dabar balsuojame dėl 31-ojo Šolts pranešimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas. Pone Dav, prašau. Pirmininkė, man atrodo, reikia įtraukti politinės partijas į šią pastraipą. Kol kas ji skirta tik valstybėms narėms, bet ir politinės partijos taip pat uh, turi atsakomybę prisistatyti save balsavimo biuletenyje, kaip jos nuspręstų. Tai manau reikėtų pasakyti taip. Raginame valstybės narės ir politinės partijas pasirūpinti, kad Europos politinių partijų pavadinimai ir, kai reikalinga, jų simboliai būtų ant balsavimo biuletenių. Taigi prašyčiau įtraukti šios tris žodžius ir politinės partijas. intervenire Gualtieri e poi qualche altro che non ho visto. Eh? eh, eh Gualtieri nori pasisakyti? solo di un consenso al. Ar sutinkate? Ar niekas neprieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Tuomet balsuojame dėl penktojo kompromiso. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Penki prieš, susilaikiusių nėra. Toliau. 34 turėtų būti, bet jis atkrenta. Ir visi kiti toliau atkrenta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Keturi prieš. Niekas nesusilaikė. Taigi priimta. Dabar visi toliau esantys pakeitimai 41, 3, 5, 44, 6 ir 2 atkrenta ir pereisime prie 48 pakeitimo, dėl jo reikia balsuoti. Prašau pakelti rankas, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 47. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau, turiu suskaičiuoti. Gal reikėtų tikrai balsuoti elektroniškai. Pirmininkė, aš neturiu savo balsavimo kortelės su savimi, tai jeigu galima būtų kitaip. Aš irgi neturiu savo kortelės, sako pirmininkas. Taigi skaičiuosime balsus, būkite kantrus. Pirmininkė, praeitie yra buvę problemų šiame komitete, kuomet balsai pasiskirsto labai vienodai. Tai gal vis tik pabandykime balsuoti elektroniškai ir tiesiog priskaičiuokime tuos narius, kurie neatsinešė balsavimo kortelių. Taip, išmintingas jūsų pasiūlymas, balsuokime taip, kaip jūs siūlote. Tai kur čia mes dabar esam, sako pirmininkas. 47 Andrew Duff pakeitimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti, ar ne? Kažkas ne taip? neveikia balsavimo mašina. Doesn't say which one is. <laughs> Chairman, is it really that difficult to count to 12? Could we just... Pirmininkio, ar tikrai taip sunku suskaičiuoti iki 12? Gal mes paprasčiausiai galėtumėm pakelti aukštai rankas ir viskas. Tikrai panašu, kad um, kolega nemoka paleisti aparatūros, tai gal tiesiog pakelkim tas rankas ir suskaičiuokim. Uh, that... Gal galėtumėm pasirūpinti, kad kažkas uh, sutvarkytų sistemą? Cheesy. Sutinku, sako pirmininkas. Su pasiūlymų. Kitą kartą pagalvokime apie tai, kad reikia atsinešti balsavimo kortelės. Na ir žinoma, gal vertėtų patikrinti, ar veikia balsavimo mašina. Dabar mums čia taip nepavyksta padaryti, taigi dabar balsuosime rankų pakėlimu ir skaičiuosime balsus. Pone Daf. Vis tik turi būti kažkas atsakingas komitete už mm, administracinius klausimus, kuris galėtų paleisti uh, balsavimo sistemą. Sì, però mi sembra francamente, eh, no, questo lo capisco. Taip, aš visiškai suprantu tai, ką jūs sakote. Tačiau dėje nėra mūsų sekretoriaus, kadangi Tai buvo tik tiesiog rutininis balsavimas, tai nemanau, kad dabar reikėtų mums tikrai tiek laiko skirti tokiam smulkiam klausimui. Mes labai tiksliai suskaičiuosime pakeltas rankas ir viskas bus aišku. 47 pakeitimas, Andrew Duff, kas už, pakelkite rankas. Skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Dar kartą patikrinsiu, kelkite visi rankas. Taigi, 11, 11 už, o kas prieš dabar pakelkite rankas. Tikrai 11 už. Dabar prašyčiau visus nusiraminti ir dar kartą pakelti rankas tuos, kurie yra už šį pakeitimą. Dešimt. Dabar jau 12. Taigi, 12. Taip. Sekretariatas sako 12. O dabar tie, kas prieš. 10, 11, 11. 11. 11. 11. Taigi, pritarta. Toliau. 50 atkrenta, 83 taip pat, 84 pakeitimas. Belie. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 51. Taip, ne, jisai atkrenta, tada 49. Prašom pakelti rankas, kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 55. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 53. Kas už, kas prieš, kas už, tai yra kas prieš, susilaikė atmesta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54. Kas už, kas prieš, Panašu, kad ta pati dauguma ir atmesta, bet reikia suskaitu, suskaičiuoti. Taigi kartuojame, kas už? Dabar kas prieš? Atmesta. 57. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 58. Kas už? Taip, reikia suskai, suskaičiuoti. 58. Kas už? 8, 9, 10, 11. Kontrari. 11. Dabar kas prieš? Devini. Priimta. Gerai, tu doveva contare, io ne ho contato 11 prima e, e... e Prieš tai suskaičiavau 11. Tai dar kartą, tada labai atsiprašau, dar kartą 58 pakeitimas. Pirmininkė, aš suprantu, kad elektroninė sistema jau gali veikti, taip? Tai tada balsuokime elektroniškai. Dėkojame sekretariatui, kad įjungė mums balsavimo mašiną. Ar dabar jau galime balsuoti? 58 šio flint pakeitimas. Pradedame balsuoti elektroniškai. È chiusa la votazione. Baigėme balsuoti. Štai koks rezultatas, taip kaip ir sakiau. Funkciona? Neveikia. Okay. Okay. Okay, now. Allora, è aperta. Na ir dar kartą balsuokime. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Rezultatai. Favorevoli? Štai kiek už, 10 už, 12 prieš. Aš balsavau už, taigi priskaičiuokite mano balsą. Ar kas nors negalėjo balsuoti? Džemna, taip? Taigi 11 ir 11. Nepriimta. 12 ir 12 tai atmesta. Non, non, capito niente. Il y a plus, apparemment, il y aurait plus de, de PPE qui ont voté. Comunque è respinto, e tanto è respinto. È respinto comunque, quindi non c'è problema. E Taip, atmesta. Toliau, 85 pakeitimas. Kas už pakelkite rankas? Kas prieš? Kas susilaikė? No, abbiamo votato Shefflin, 58. Tai prieš tai balsavome dėl 58, sako pirmininkas. Dabar 85 atmestas, o dabar balsuojam dėl 59. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Dabar pereiname Prie aštuntojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. O tai reiškia, kad 65-66 atkrenta ir periname prie 67 pakeitimo, kas už. Kas prieš? Sulaikė atmesta. 68 kas už prieš, susilaikė, atmesta. Dabar periname prie 69 pakeitimo. Prašom pakelti rankas. Yra žodinis pakeitimas šiam pakeitimui. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Dabar balsuojame, ar Jūs esate už ar prieš susilaikė priimta. 70 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 74. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 71. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 72 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 73. 73 atmestas. Tas pats 75 ir 76. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 79. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Taip. Toliau žodinis pakeitimas ketvirtai konstatuojamai daliai. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas. Ketvirtoji dalis, konstatuojamoji dalis. Dabar antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Trečias ir ketvirtas atkrenta penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Toliau šeštasis. Kas už? Kas prieš? Taigi dar kartą paskaičiuokime. Šeštasis pakeitimas. Norite balsuoti elektroniškai? Gerai, tai tuomet balsuojame elektroniškai dėl šeštojo pakeitimo pateikto Andrew Duff. Prašau. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 13 už, 10 prieš. Aš balsuočiau, balsavau prieš, bet vis tiek priimta. Aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis, kas už, kas prieš, Man atrodo, kad atmesta. Gerai, tada patikrinkime elektroniškai. Devintasis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi pabalsavo? Pažiūrėkim, koksgi rezultatas. 8 už, 15 prieš. Taigi, atmesta. Vienuoliktasis. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Gerai, pasižiūrėkime, ar nesuklydau. Dešimtasis pakeitimas - elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. priimta. Taigi, suklydau. Na, tiesiog suklydau sakydamas, norėjau pasakyti priešingai, negu kad pasakiau. Antrasis kompromisas. Kas prieš, susilaikė priimta. Šešioliktasis, kas už. Penkioliktas, atsiprašau, praleidau. Taigi, penkioliktasis, kas už kas prieš, susilaikė atmesta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šešioliktasis šaltas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? Teks patikrinti elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dėl šio pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimą baigėme. Atmesta. 14 prieš, 8 už. 19. Kas už? Kas prieš, susilaikė priimta. 20. Rangel pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Balsuoti. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Priimta 15 prieš 7. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 80. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite patikrinti elektroniškai, prašom. Dėl 22 pakeitimo? Taip, dėl 22 pakeitimo balsuojame elektroniškai. Ai, 23, sako pirmininkas, atsiprašau, dėl 22 jau balsavome, iš tiesų, dabar tai 23 pakeitimas, Teisingai. Šiop Flynn pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Bals, balsuoti baigėme. Taip, priimta vienu balso persvarą. Dabar balsuosime dėl 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta 25. Kokios čia problemos? Tai tik kalbinis pakeitimas. Taip, lingvistinis pakeitimas. Taigi nėra reikalo dėl jo balsuoti. Tuomet balsuojame dėl 26 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar galime balsuoti dėl viso dokumento. Kas už, norite balsuoti elektroniškai? Nenorite balsuoti elektroniškai. Taip, norite balsuoti elektroniškai. Gerai, tada balsuojame. Chiusa la votazione? No, allora, Scholz. Ponas Šolts kažką nori pasakyti. Pirmininkė, pamiršote balsuoti dėl 43 pakeitimo, dėl jo nebalsavome, o aš manau jis svarbus. 43. 43, yes. Page. 43 pakeitimas trečiajame puslapyje. Page 3. Non abbiamo votato, non vi risulta votato. Is this compatible with compromise 6? Jis suderinamas su šeštuoju kompromisu. Era žinui. Allora, è vero. È... Eh. Iš ties nebalsavome. Taigi, nebal, prieš balsuodami dėl galutinio dokumento teksto balsuojame dėl 43-ojo šolts pakeitimo. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Taigi galutinis balsavimas elektroniniu būdu. E aperta la votazione. E chiusa la votazione. Balsavimą baigėme. Priimtas dokumentas, pridėkite mano balsą, aš taip pat balsuoju už. Taigi, ačiū ir dabar galime pereiti prie Bet žinoma, dar turime pasveikinti ir pranešėją prieš tai sėkmingų balsavimų. O dabar periname prie Messerschmitt pranešimo dėl mandato trilogui dėl biudžeto. Emendamento 3, chi è favorevole per alzare la mano. Trečias pakeitimas, kas už, prašom, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Penktas už. Prieš. Gal patikrinkime kortelėmis. Tikriname elektroniškai. D. Penktąjį. Penktąjį pakeitimą. Ketvirtas jau priimtas. Pono DAF pakeitimas. Penktas. Už Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Aštuntas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas, kas už. Balsuojame dalimis dėl devintojo. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Manau, kad priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Manau, kad gal geriau patikrinkime antrąją dalį. Pradedame balsuoti. Dell'emendamento 10 al paragrafo 3 bis. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. Tiesą sakant, mano balsas šį viską nulėmė o aš balsavau prieš, todėl atmesta. Vienuoliktas. Pono Hefnerio kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturioliktas. Kas už? Keturioliktas. Kas už? kas susilaikė, priimta. Norite patikrinti 14? Prašom, tikriname. 14 pakeitimas elektroniškai. Aperta la votazione. È chiusa la votazione. Vediamo i risultati. È approvato. 13 contro 10, anche se sono contati il mio voto. 15 DAF, favorevole. Priimta 15 pono DAF ir 13 tuo pat metu balsuosime kartu. Kas už? E, čia atkrenta. Atkrenta tokie pakeitimai. Taip. Jūs teisus, ponė Daf. Ir dėl jų balsuoti nereikia. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 17. Kas už, ar yra sunkumų kažkokių? Balsuojame dėl 17. Kas už? Kas už 17? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? Gal geriau reikėtų patikrinti. Tikriname elektroniškai. 18. Balsuokime. Tai chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19. Pono Traskovski. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 20. Pono Dav. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Ar norite tikrinti 20? Approvato. DAF approvato. Pono DAF priimtas. Aš atsiprašau, sako pirmininkas, buvo parašyta, balsavome dėl Traškovskio E, pakeitimą. Jį priėmėme, todėl pono DAF 20 e, turėjo iš karto būti atmestas. Turim pakeisti rezultatą. 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Manau, kad reikia patikrinti elektroniškai, kolegos. 21 pakeitimas. Kas už? Balsuokime. Baigime balsuoti. Atmesta. 22. Kas už? Kas prieš? Manau, kad geriau reikėtų patikrinti irgi elektroniškai. Balsuojame dėl 22 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 balsų už, e, prieš 11 už. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Manau, kad tas pats rezultatas, ta pati dauguma atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Galutinis balsavimas Tai darysime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta vienbalsiai. Ir mano balsai skaičiuokite. Aš labai atsiprašau, du susilaikė. Du susilaikė. Labai ačiū. Taip mes balsavimus baigiame. Sveikinu projektų rengėjus, o dabar aš turiu pirmininko pranešimų apie koordinatorių posėdį. Koordinatorių posėdį iš esmės e, daugiausiai kalbėjome apie 150 parlamentarų pasirašytą prašymą patikrinti ar dvi politinės partijos laikosi ES pamatinių principų. Mes nusprendėme kreiptis į parlamento pirmininką, parašant jam laišką, kuriame būtų nurodyta, kad šiuo metu sprendimo priimti dar negalime, nes nėra jokios priežasties e, pagrysti teiginį, kad šios partijos nesilaiko pamatinių principų. Be to, šiame laiške bus parašyta, kad mūsų nuomonė nereikėtų šio klausimo aptarinėti viso komiteto posėdėje, jeigu mes neturime jų parlamentui pateiktos medžiagos raštu. Tuos klausimus, e, tą medžiagą mes galime gauti tik tai uh, slaptai, uždarame kabinete, uh, pateikę specialų prašymą. Kaip tik vyksta diskusijos apie Europos politinių partijų statutą. Ir e, turbūt e, šios diskusijos susipersilies. Manau, kad reikėtų šiek tiek kas lukterėti. Taip pat mes nusprendėme, kad turėtų būti pakeistas pranešimo apie Lisabonos sutarties įgyvenimo praėjus ketveriems metams peržiūrą artėjant 2014 rinkimams pavadinimą. Mes nusprendėme, kad toks pavadinimas nėra pats geriausias, nes taip mes tarsi įsikištume į Gualtierį ir Lamesur kompetenciją. Ponas Traškovski po kelių dienų pateiks mums naujo pavadinimo variantą kuris turėtų būti geresnis. Va bene. Poi il, per quanto riguarda. Taigi. Kiti pranešimai rengiami savo iniciatyvą. Aš prašiau, kad būtų parengtas pranešimas apie santykius tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, bet dabartinėmis aplinkybėmis to padaryti negalime, kadangi jau esame gavę statute numatytus penkis iniciatyvinius pranešimus. Ir aš vis tik pabandysiu paprašyti pirmininkų suėgos, paaiškinti, ar mūsų anksčiau prašyti pranešimai renkti savo iniciatyvą bus e, patvirtinti ar ne. Ir e, mes e, taip pat bandysime pasiaiškinti, kokios yra valstybės pasitraukimo iš ES sąlygos. Jeigu toks pranešimas bus rengiamas, tada nebus rengiamas, tada mes galėsim mano siūlytai, ką tik pranešime, imtis ruošti. Be to, Mes kalbėjome apie parlamento pasiūlymą dėl e, sprendimo belaukiant 2014 metų rinkimo. Kalbėjome apie Europos parlamento kompetencijas. Kadangi e, tie rinkimai jau gana greitai vyks, mes norime sušaukti neįlinį e, komiteto posėdį birželio 10 dieną, tai bus pirmadienis Strasbūrė, ir tada galėsime priimti sprendimą sprendimą dėl tarybos išvadų labai greitai. Šiuo klausimu pranešėjai yra Gvaltieri ir Traškovskis. Ir mes dabar laukiame patvirtinimo. Per neįlinį posėdį Strasbūrę taip patikimės, kad ateis komisijos vicepirmininkas Šefkovičius. Ir Per tą posėdį taip pat įvertinsime kasmetinį struktūrinį dialogą ir e, AFKO kompetencijos sritį per artimiausius dešimt metų. Dar vienas klausimas – delegacija į Londoną. E, Birželio 19-20 dienomis ten važiuosime. Be manęs dar vyks trys e, nariai iš EPP, du iš socialistų ir po vieną iš visų kitų frakcijų. Ir tai bus ponas Grif, Šoflin, Traškovski, Gualteriai, e, Hefner, Šulc, du kolegos iš Junktinės karalystės, ponas Daf ir Agnių. Jie pasirūpins kvotomis, kadangi vykstame į jų pačių valstybę narę, jie turi teisę tai padaryti. EPP pasiūlė tris pavardės vietoj dviejų, kai buvo susitarta, ir taip pat paprašė, kad būtų nurodytos kitos pavardės. Bet e, aš manau, kad turėsim apsiriboti vis tik dviem žmonėm. Jeigu niekas daugiau nenori nieko pakomentuoti, tai e, baigsim kalbėti šiuo klausimu. Ponas Brokas kartu su savo kolegomis tiek pat dalyvaus delegacijoje vykstančioje Londoną. Dabar einam prie kito darbo atvarkės klausimo. Fox ir Hefner pranešimas. Kreipiuosi į ponę Gurmai ir paprašysiu, kad ji perimtų pirmininkavimą šioje posėdžio dalyje, kadangi aš pats turiu išeiti. Okay, so, uh, was... Ačiū pirmininkė. Vakar turėjau galimybę pirmininkauti tikrai labai sėkmingiems klausimams, tai noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio renginio. Man atrodo, tikrai tokiu būdu galėjome plačiau pažvelgti į šį klausimą, nes vakar tikrai puikus ekspertai aptarė tuos klausimus. Tai noriu dabar paklausti, kas nori pradėti diskusijas? Ponas Fox. Uh, Madam President, th thank you uh, for that introduction. Pone pirmininkė, ačiū už šią įžangą. Pradėsiu nuo atsiprašymo, nes po 11.20 turiu išeiti iš salės, o mes jau vėluojame, tai jeigu mm, leisite kalbėti tik tai porą minučių, o paskui Geraldas pratestas diskusijas. Taigi, kaip jūs ir sakėte, mm, vakar įvyko labai įdomus klausimai, buvo aptariama Europos parlamento teisė pačiam organizuoti savo darbą. Ir prieš akis turite darbo dokumentą šeštuoju punktu, kur kalbama apie ES e, būsnės vietą buveinę. Ir e, tas dokumentas rengiamas prieš pranešimo projektą, kuris greitai bus pateiktas e, kolegoms. Kolegos, aišku, žinote, kad savo iniciatyva rengiamas pranešimas yra labai ribot to ilgio, taigi šį darbinį dokumentą naudojame tam, kad galėtume visą kontekstą apžvelgti. Ir mm, kolegos rasti bendrą informaciją dėl teisinės bazės, dėl istorinės raidos, e, kiek tai susijęs Europos parlamentu. Taip pat e, aptarėme tai, kad mūsų manimų Europos parlamentas turėtų turėti daugiau autonomiškumo, nustatydamas savo buveinę, kalendorių, darbo metodus. Ir čia aptarėme taip pat ir įvairius padarinius to, kai dabar, kokia tvarka yra dabar, kiek tai paveikia aplinką, finansus ir taip toliau. Ir taip pat dar aptarėme tai, kas um, būtų reikalinga padaryti keičiant dabartinę tvarką dėl sutarties pakeitimų. Pavyzdžiui, per pasarosius dviejus metus daug mm, kalbama šio klausimu ir, ir sakoma, kad norėtumėm, kad mūsų posėdžiai vyktų vienoje vietoje galbūt skirtingi e, parlamentarai dėl skirtingų priežasčių remtų tą mintį. Vieni galvoja, kad reikia taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, kiti galvoja, kad reikia mažinti CO2 išlakas, treti galbūt dar galvoja, kad Europos parlamentui reikia suteikti teisę pačiam organizuotis, organizuoti savo darbą. Bet man atrodo, yra aišku tai, kad tarp europarlamentarų yra dauguma uh, galvojančių, kad mūsų posėdžiai turi vykti vienoje vietoje. Gelas ir aš labai mm, atsargiai elgėmės ir neišsakėme pirmenybės dėl to, kur turėtų būti ta vieta, kadangi mūsų pranešimo tikslas nėra toks. E, ne mes turėtumėm pasakyti, kad visi posėdžiai turi vykti Strasbūrė, ar visi posėdžiai turėtų vykti Briuselėje, ar visi posėdžiai turėtų vykti dar kažkur kitur. Mes tik tai sakome, kad šis parlamentas verslininkas turėtų spręsti pats dėl savo buveinės, dėl to, kur jo posėdžiai turėtų vykti. Taigi, darbinėme dokumente turite e, visą tą kontekstą, kaip mes mąstėme um, šiais lausimais ir dabar lauksime kolegų pasisakymų, rekomendacijų, kad galėtumėm pranešimą iš karto pradėti renkti. Tai tiek, pirmininkė, dar kartą atsiprašau, kad už 20 minučių turėsim išeiti. Thank you. Labai ačiū, kadangi bendra pranešėjas yra Geraldas Eftelis, tai iš karto jam ir suteikiu žodį. And, and speaking kalbėsiu ir dabar diskusijose, ir paskui pabaigoje. Aš manau, kad um, dabar kaip įžangai, kaip ir užtenka tos informacijos. Uh, Foksas ir aš galvojame, kad būtų labai svarbu išgirsti kolegų pastabas dėl mūsų darbinio dokumento. Aš tik noriu dar kartą pabrėžti, kad tai yra darbinis dokumentas, tai nėra pranešimo projektas mes mm, dirbsime rengdami uh, pranešimo projektą, atsižvelgdami į tai, ką jūs šiandien pasakysite, taigi labai laukiu jūsų pastabų. Pirmininkė, aš labai tvirtai tikiu, kad ir e, vakar dienos diskusijos e, mums suteikia dar e, papildomos informacijos. Ponas Drustas, šešėlinis, prašau. Okay, so... Ne, gerai, tada Roberto Gualtieri, socialistų koordinatorius. Um, kadangi frakcijos biuro posėdėje teko galimybė dalyvauti ir esu šešėlinis pranešėjas, tai noriu pristatyti mūsų poziciją. Tik noriu pradžiai dar išsakyti keletą pastabų dėl darbinio dokumento. Žvelgdamas kaip, į tai, kaip žmogus, kuris pasisako už vieną bendrą dar, vietą, vis tik tai turėčiau tam tikrų išlygų pridurti, kad mūsų pagrindinė linija yra tokia, kad parlamentas turi pats vienas spręsti dėl savo vietos. Man atrodo, kad parlamento vieta yra konstitucinis klausimas. Ir vakar buvo kalbama apie tai, kad 341 straipsnis netitinka um, ES sutarties 10 straipsnio dėl e, legitimumo piliečių ir valstybių narių. Tai yra du legitimumo šaltiniai. Ir manau, kad buveinės vieta turi būti būtent e, tas lausimas visų pirma galvojant apie sutartį ir apie mm, tas skirtingas vietas, gal kolega Drusos plačiau apie tai pakalbės, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad bendrai tai yra konstitucinis klausimas. Ir jeigu yra suplakama į krūvą vidinė teisė organizuoti savo e, darbą, kas yra e, darbo tvarkos taisyklės, su tuo klausimu, kur ES institucijos turėtų būti e, būsnės vieta, tas suplakimas nėra produktyvus. Galbūt paprasčiau būtų pasakyti, kad mes nesirenkame Briuselis ar Strasbūras, mes tik tai norime teisę spręsti, tačiau jeigu mes prašome ES tarybos palikti parlamentui teisę spręsti, kur parlamentas turi būti. E, turiu pasakyti, kvalifikuota dauguma čia turėtų būti ir jeigu mes daugumą nuspręstumėm, į kurį miestą mm, vyksime, tai gal būtų vienokia dauguma, kuris spręstų, pavyzdžiui, ar gal reikia važiuoti kur šilčiau, kur daugiau saulės. Tai man atrodo, kad vis tik tai šis klausimas yra ES sutarties klaus, lygio klausimas ir jis turi būti nagrinėjamas ir piliečių atstovų, ir valstybių narių atstovų kartu. Man atrodo, kad tai turėtų lemti racionalesnį um, darbo organizavimą, kad abi teisėjų kuros institucijos dirbtų kartu vienoje vietoje. Tai yra ir taryba, ir parlamentas, institucijos, kurios priima teisės aktus. Taigi, aš turiu pasakyti, kad jūsų darbo dokumentas manęs neįtikino. Reikia, manau, konstitucinės strategijos. Mm, ne vien tik tai tikslą apibriežti, bet reikia taip pat apibriežti ir priemonės, kurios leistų to tikslo pasiekti. Much, think... Labai ačiū, man atrodo. Yra labai svarbu, kad jūs paminėjote tai, kad tai yra darbinis dokumentas ir, man atrodo, vakarykščiai viešieji klausimai e, irgi prisidėjo prie bendro darbo, kad jis būtų profesionalesnis. Dabar noriu paklausti, kas norės pasisakyti, nes noriu užtikrinti, kad turiu sąrašą visų, kurie norės pasisakyti. Legrip, Drusas, Vilant, ar dar kažkas norės pasisakyti. Panas Dav, panas Brons, daugiau niekas. Gerai. Vicepirmininkė tada. Merci, madame la prezidente. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau savo ruoštų taip pat išsakyti keletą pastabų dėl darbinio dokumento, kuris šiandien mums pristatytas. E, taip pat, kaip ir vakar po pietų, mm, išsakiau nustebimą e, dėl to, kai buvo pavadinti tie klausimai, kaip buvo kvietimas pristatytas, kad čia viskas buvo suplakta ir, ir teisė organizuoti savo darbą, ir, ir teisė nustatyti savo um, būsnės vietą. Tai, sakyčiau, šiek tiek taip buvo šališkai tai pristatyta e, ta tema ir e, savos iniciatyvos pranešimo tema kiek kitokia yra. Tai yra tai, kaip buvo patvirtinta valdyboje, bet to ir patys du mm, pranešimo rengėjai patvirtina, kad iš esmės pranešimas yra dėl būtent būsnės vietos, o po to dėmesys buvo sutel, sutelktas tik į vieną klausimą Europos parlamento būsnės vietą. Nebūkime naivus, sąžininkai kalbėkime, viskas yra aišku ir um, man atrodo, kad visų uh, visų institucijų būstinių vietų klausimas yra tarpusavę susijęs ir, ir tiek politiškai, tiek teisiškai nebūtų įmanoma svarstyti tik tai vienos institucijos būsnės vietos, neaptariant kitų e, ES institucijų būsnių vietų. Tai toks būtų mano komentaras dėl pačios formos, o dabar dėl esmės, dėl turinio. Dar norėčiau pasakyti, kad yra daug dalykų, kurie man nepriimtini šiame darbinėme dokumente, konkrečiai, kaip jau sakiau, tas tekstas, kuris šiandien mums pristatytas, suplaka į krūvą daug dalykų ir prisideda prie tos painiavos, nes čia į krūvą suplakta ir būsnės vieta, ir darbo vieta. Man atrodo, tai yra tokios klaidos, kurios neturėtų būti priimtinos Europos parlamento konstitucijos konstitucinių reikalų komitetui, tai aš norėčiau, kad tie dalykai būtų išaiškinti. Jūs visi puikiai žinote, Europos parlamentas turi tik tai vieną būsnės vietą ir tai yra aišku, tai, tai yra aiškiai sutartyje įrašyta. Ir čia irgi dokumente, darbinėme dokumente reikia aiškiai tai pasakyti, laikantį sutarties nuostatų. Toliau, um, trečioje pasraipoje, kur kalbama apie istorinę parlamento raidą, irgi yra tam tikrų dalykų, kurie praleisti, neįtraukti, pavyzdžiui, Edimburgo sprendimas. Reikėtų patikslinti, kad tame sprendime buvo kalbama tik tai apie tai, kad buvo dar kartą patvirtinta, kad Europos parlamento būstinė vieta yra Strasbūrė, Edimburgo sprendimas buvo toks ir, ir reikia taip atskirti tuos dalykus, pavyzdžiui, dėl Europos centrinio banko būstinės, kur yra Vokietijoje, kitų dalykų. Aš noriu tiesiog dar kartą pailustruoti tai, ką jau sakiau, kad viskas yra labai suplakta, būstinės vieta, darbo vieta, kitos vietos ir, ir čia, kur eina kalba, pavyzdžiui, apie tą istorinę raidą klaidą, reikėtų aiškiai tuos dalykus sudėlioti. Mm, darbinio dokumento trečioje pastraipoje vis tik tai mm, nėra tinkamai pristatyta informacija, ypač reikia atsižvelgti, kad 91 balandį parlamentas yra balsavęs dėl savo sprendimo ir Edimburgo sprendimas čia taip pat aktualus ir, ir Peters pranešimas, kur buvo dauguma patvirtinta ta pozicija, kad Europos parlamento būsnės vieta yra Strasbūrė. Taip pat kadangi vis tik tai dirbame konstitucinių reikalų komitete ir svarstome savo iniciatyvą rengiamą pranešimą dėl Europos parlamento autonomiškos teisės organizuoti savo darbą, tai jeigu norima tiek mm, tą teisę išplėsti, kad būtų numatyta teisė ir pasirinkti savo mm, būsnės vietą, tai reikia prisiminti, pavyzdžiui, ir tai, kas pasakyta penktoje pastraipoje. Tai aš manau darbinio dokumento penktą pastraipą, kur kalbam apie finansinius, organizacinius, logistinius dalykus, tai tikrai nepatenka į konstitucinių reikalų komiteto kompetenciją. Ir čia yra daug įvairių skaičių, kurie labai apytikriai pateikti, kai kurie jau yra anksčiau paneigti, kaip žinome. Ir bet kokiu atveju šitie klausimai tikrai nepatin, nepatenka į konstitucinių reikalų komiteto kompetencijos sritį. Ir tikrai yra konstituciniai teisiniai dalykai, kurie yra mūsų kompetencijai, o čia kiti dalykai yra, kai eina kalba apie parlamento darbo efektyvumo gerinimą, tai yra vieni dalykai, o būsnės vietos pasirinkimas yra kitas dalykas. Čia kalbama apie um, lėktuvų skrydžius um, ir kelionės ir taip toliau, šalygatvius, taksy spalvą gal pradėsime jau netgi aptarinėti dokumentuose. Net ir darbinis dokumentas neturėtų apie tokius dalykus kalbėti, nes vis tik tai tai yra dokumentas, kuris rengiamas prieš pranešimo projekto rengimą. Tai aš sakyčiau vis tik tai, kolegos, reikia išlaikyti tam tikrą lygį mūsų komitete ir nereikia um, viršyti mūsų komiteto kompetencijos ribų. Bet to aš bet kokią atveju norėčiau paneigti tuos skaičius, kurie čia yra um, pateikti. Tikrai jos, tuos skaičius reikia užginčyti, nes um, čia eina kalba apie propagandą um, tų, kurie pasisako už vieną bendrą uh, būsnės vietą. Uh, aišku, eina kalba apie Briuselį, tai iš tikrųjų tie skaičiai yra pasenę, užginčyti, paneigti ir kaip pavyzdžiui svarstomi klausimai biudžeto kontrolės komitete, biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste, skaičiai jau buvo pateikti, pavyzdžiui, generalinio sekretorijos buvo pristatyti skaičiai, kurie nesutampa su tuo, pavyzdžiui, generalinio sekretoriaus Europos parlamento pateikti skaičiai dėl tų skirtingų vietų yra visiškai kitokie 55,5 milijono eurų, čia visiškai ne tas, kas yra pateikta pas jūs, taip pat ir CO2 išlakos visiškai ne tokios, kaip pas jūs pateiktos generalinio sekretorijos oficialiai pateikti skaičiai. Um, kalba apie 4 tūkstančius maždaug uh, su trupučiu CO2, iš, uh, CO2 išlakų, tuo tarpu pas jūs yra visiškai kitoks skaičius. Tai iš tikrųjų aš sakyčiau, kad tai yra gal netgi mėginimas dis, kredituoti situacija iš tikrųjų neoriai čia elgiamasi ir aš manyčiau, kad netinkamas toks būtų tekstas mūsų komitetui, nes skaičiai, skaičiai tikrai ginčytini, tikrai ginčytini, eina kalba apie tokius argumentus, kurie labai, sakyčiau, išpūst netitinka, netitinka tikrojo lygio. O vakar diskusijos buvo išties įdomios, tie klausimai buvo labai įdomus, ekspertai pristatė labai įdomią informaciją ir aš noriu priminti, kad Europos teisingumo teismas du kartus yra patvirtinęs aiškiai esamą situaciją, kad tikrai nėra kažkokių tai Europos parlamento kompetencijos apribojimų uh, Um, kalbant apie jo teisę savarankiškai, autonomiškai organizuoti savo darbą. Ir sutartyje yra nustatyta Europos parlamento būsnės vieta ir Europos teisingumo teismas aiškiai tai yra patvirtinęs, kad čia Europos parlamentas tokios kompetencijos neturi, viskas yra aišku. Ir ekspertai, man atrodo, vakar taip pat aiškiai apie tai kalbėjo, kad mm, Europos parlamento būsnės vietos klausimas, o ne kitų vietų, ne kitų institucijų vietų klausimas yra aiškiai apibrieštas ir, ir čia yra ES institucijų valstybės valstybių narių ir piliečių atstovų bendradarbiavimo klausimas. Taigi yra dviguba Europos demokratija čia šiuo atveju, dvigubas legitimumas ir, ir manau, kad tai labai svarbu pabrėžti, labai svarbu atstatyti pusiausvyrą dokumente, dokumentą parengti tokį, kuris būtų aukštesnio lygio, kuriame būtų susilaikoma nuo tokių skaičių pateikimo, kurie visiškai netitinka realios situacijos, kurie tikrai turėtų būti užginčyti ir kurie tikrai yra aiškiai užginčyti. Mm, aš manau, kad tikrai reikėtų elgtis taip, kaip dera um, Europos parlamento konstitucinių reikalų komitetui. Ačiū. Penki pasisakė, nori, pasisakė, kad nori kalbėti ir pranešėjai taip pat siūlau neperžengti trijų minučių, kad visiems liktų vienodai laiko ir tada penkias minutės skirsime ponui Hefneriui. Toliau ponas Drusas, prašau, šešėlinis pranešimas. Dėkoju, pirmininkė. Pasistengsiu sutilpti į tas tris minutės. Leiskite man pat padėkoti visiems pranešėjams parengus šį darbinį dokumentą ir ačiū taip pat už tą dvasę, kurioje mes dirbome. Nuo pat pradžių aš e, jau suvokiau, kad kiekvienas tengiasi įsigilinti į kito mintis ir į kito nuomonę ir tai tikrai labai daug man reiškia. Klausimas iš ties labai jautrus ir mums reikia stengtis surasti kuo platesnio pobūdžio kompromisą tarp kolegų, tarp frakcijų, kiek tai yra įmanoma. Vakarykštis klausimas parodė, kad tai nebus lengva. Aš supratau, kad tai yra politinis klausimas ir politinis sprendimas ir mes dabar tik patys galime nuspręsti, ką mes iš tikrųjų ketiname ir norime daryti. Aš iš principo pritariu požiūriui, kurį išreiškia pranešėjai šiame dokumente. Ir manau, kad galima į šį klausimą pasižiūrėti iš kitos perspektyvos. Mes galime ir turime pasinaudoti teisę organizuoti savo darbą patys ir patys nustatyti kalendorių. Na, o dėl būstinės vietos aš irgi neturiu kažkokios labai tvirtos nuomonės, aš sutikčiau ir su pranešėjų nuomonė, vis dėlto pagalvokime apie tai, kad rezultatas greičiausiai nepasikeis nuo to, ar mes pasirinksime vieną ar kitą kelią ir pasakysime, ar kad mes posėdžiausime Briuselėje ar posėdžiausime Strasbūrė, nes procedūrinė prasme mums bet kuriuo atveju reikės sutarties pakeitimo ir aš manau, kad tai yra būtina. Ir yra dar tas teisinis aspektas, kurį paminėjo Roberto Gvaltieri, aš nenoriu dabar jau leistis į smulkmenas, bet šitą dalyką reikia įsiaiškinti. Ar tikrai Europos parlamentas gali pats nuspręsti, kaip jis dirba ir ar mes turėtume mėginti tą daryti, ar tai yra pirminės teisės ir sutarčių klausimas, ar mūsų darbo tvarkos klausimas. Vakar mes visą tai išgirdome, bet nebuvo pasakyta jokios galutinės nuomonės, todėl aš prašyčiau dar kartą abiejų pranešėjų pasigilinti į šį klausimą, kad mums būtų iki galo paaiškintas šis aspektas. Dabar dėl darbinio dokumento Pone Grif, aš tikrai manau kitaip, negu jūs pas, pasisakėte. Man atrodo, kad darbinis dokumentas yra labai geras, man patinka tai, kaip jis yra parengtas ir aš nemanau, kad skaičiai yra nereikalingi. Tai kaip tik yra labai jautrus, labai daug diskutuojamas klausimas ir bet koks argumentas pateiktas yra reikalingas. Ir ypač reikalinga yra piliečiams pateikti vertingą svarbę informaciją. Ir mes, Konstitucinių reikalų komitetas, turime prie to prisidėti. Žinoma, jūs teisi sakydama, kad diskutuoti dėl skaičių mes neturėtume Ir žinoma, jeigu jau mes teikiame skaičius, nors aš dabar jais nebejoju, tai, dar, tai jie turėtų būti teisingi arba bent jau turėtų būti būdas patikrinti, ar jie teisingi. Šitą kreipimąsi norėčiau išsakyti pranešėjams, bet vis dėlto iš principo man požiūris, tas požiūris, kurį išreiškė pranešėjai, labai patinka ir aš visiškai sutinku su to, kad mes turime į skaičius atsižvelgti, nors nebūtinai pranešime. Aš turiu du klausimus dėl būsimo pranešimo. Dėl pavadinimo. Mes pavadinime minime ES institucijų būstinių vietas, o pačiame pranešime tarsi kalbame tik apie parlamento būstinę. Suprantu jūsų logiką, tačiau noriu rekomenduoti priderinti ir pavadinimą, nes kitaip atsiranda prieštaravimas tarp pavadinimo ir pranešimo teksto, nes pavadinime minimos visos ES institucijos, o iš tikrųjų kalbame tik apie parlamentą. Taigi reikėtų į tai atsižvelgti. Mm, tuo jau baigsiu pirmininkė, tai jau paskutinis mano punktas. Norėčiau paprašyti tiksliau paaiškinti tokį dalyką. Kadangi darbinis dokumentas kalba apie peržiūrėjimą ir apie 48 straipsnį ir normalią sutarties keitimo procedūrą, o tuo tarpu darbinėme dokumente šeštoje pastraipoje kalbama apie supaprastintą procedūrą ir, daro, ir pateikėte pavyzdžius Europos e, stabilumo mechanizmą ir Europos e, fiskalinius reikalus ir mechanizmus, kur nereikėjo sutarties keitimo. Taigi čia reikėtų pakeisti šitas formuluotės ir aiškiai pasakyti, kokio proceso mes siekiame. Taigi kalba turi būti visiškai aiškiai, ypač kai kalbam apie teisinius aspektus. Paskutinis dalykas, pirmininkė. Ačiū, kad priminėte man dar šitą dalyką. Aš manau, kad labai naudinga pakalbėti apie Strasbūro alternatyvų panaudojimą. Labai daug minčių yra išsakyta dėl to, kas, kam tai galėtų būti panaudota. Pavyzdžiui, Europos valdovų taryba galėtų rinktis Strasbūrė, tokiu būdu iš, būtų išlaikyta ir Strasbūro simbolinė istorinė reikšmė, yra ir regionų komitetas, ir kitos institucijos. Uh, kurios galėtų pasinaudoti Strasbūro mm, teikiamomis paslaugomis. Tai tokios galėtų būti alternatyvos. Ir ačiū Jums už kantrybę pirmininkę. Pirmininkė, aš, nu, jūs esate šešėlinis pranešėjas, tai žinoma, jums leidome kalbėti daugiau, bet aš norėčiau visų paprašyti laikytis kalbėjimo laiko, kad liktų, mūsų, kad liktų laiko ir mūsų pranešėjui, ponui Hefneriui. Dabar ponas Vylandas. Ačiū. Aš suprantu jūsų šitą reikalą, tačiau kai kuriais atvejais man susidaro įspūdis, jog čia painiojami dalykai. Vienas dalykas, man nepatinka tokie formulavimai kaip da, Prancūzijai darant spaudimą, pavyzdžiui. Na, tai ne, čia ne vieta tokiems pasakymams. Kitas dalykas, jeigu pateiksime skaičius, tai sukelsime tikrai didžiulių, didžiulių ginčių. Ir tie, kurie mėgsta skaičius, pirmiausia turėtų atsakyti į klausimą, kodėl taip ilgai mes vis dėlto tame Strasbūrė esame ir kodėl Strasbūrė mes dirbame ne penkias dienas, o keturias dienas, kas būtų daug efektyviau. Tie, kurie kalba apie išlaidas, tai turės susitaikyti su tuo, kad bus užduota labai daug klausimų. Tokia būtų pastaba. Ir paskutinis dalykas, noriu atkreipti dėmesį į tai, jog diskusijos metu aš bent jau labai atidžiai žiūrėsiu į parlamento priešininkų poziciją dėl būstinės ir parlamento draugų poziciją dėl tos būstinės. Kadangi jau dabar galime pastebėti, kad yra tokių negerų alijansų. Tie, kurie kalba apie savo darbo organizavimą ir būstinę, uh, nėra pasiruošę suteikti parlamentui daugiau teisių. Jokių būdų. Aš iš principo esu Strasbūro rėmėjas, bet jeigu aš gausiu, jeigu parlamentas gaus savo darbo organizavimo teisę, tai aš žinoma sutiksiu ir galiausiai sutiksiu su tuo, kad per plenarinis posėdis nuspręstų ir dėl būstinės. Uh, Tačiau tai yra ir statuto klausimai, ir imuniteto klausimai, ir daugybė kitų klausimų, kurių atžvilgių aiškiai reikia pasakyti, kad parlamentas čia sprendžia vienas. Bet yra kitų dalykų, kurie sprendžiami bendrai. Ir tada taryba tikrai negalės pasiremti vienbalsiškumu tokiais klausimais. Taigi reikia labai aiškiai atskirti Būstinės klausimas yra pernelyg, pernelyg toks ostentatyvus, pernelyg pirm, iškeltas į pirmą planą ir pernelyg vienpusis. Jeigu iš principo čia kalbam tik apie tai, kad reikia panaikinti Strasbūrą, tai aš ne, nesutiksiu su tokiu pranešimu. Todėl aš noriu jūsų paprašyti pasirinkti tokį daugia lypiškesnį, labiau įvairia pusį požiūrį. Nesusi, nesutelkti visko tik į Strasbūro klausimą, nes kitaip mes ne, nepasieksime to, ko norime. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau kalbės Andrew Duff, o paskui ponas Bronx. That... Sutinku, kad e, reikėtų pabandyti suprasti koks sudėtingas ir jautrus šis klausimas ir visą tai įvertinti. Aš sutinku su Konstans Le Grip, kad kai kurie pareiškimai šiame darbo dokumente yra gana simplistiniai ir nepagristi. Europos parlamento valdyba turėtų pateikti aiškius, tikslius skaičius apie tai, kiek Strasbūras kainuoja. Mane pribloškė tai, kad šeštoje dalyje yra sakoma, jog pakeisti sutartį gali būti nesudėtinga ir tai gali vykti labai greitai. Mano patirtis rodo ką kitą. Labai svarbu, kad mes kaip komitetas e, svarstydami šį klausimą akcentuotume, kad mums rūpi ir e, tarp institucinės pusiausvyros klausimai ir valstybių lygybės principas. mūsų pareiga tai padaryti. Nes mes norime e, šiuo klausimu e, sukurti ne supaprastintą peržiūros procedūrą, o išsamų pasiūlymų paketą, kuris leistų e, parlamento delegaciją kitame konvente turėti E, daug informacijos darbui. Aš kiek įsivaizduoju, tas kitas konventas pradės darbas 2015 metais. Būtent tam mes turėtume renktis. Vadinasi, turime galvoti ne tik apie Strasbūro kaip parlamento buveinės klausimą, bet ir apie kitų Europos institucijų buveinių vietą. Galbūt netgi būtų galima peržiūrėti sprendimų prieimimo procedūrą. Ir joje arba per ją apibriežti parlamento darbo vietą. Taip pat matome, kad rengiame tam tikrą tarsi katalogą, paketą, kuriame reikės išskirti e, parlamento darbo atvarkę kaip prioritetinį klausimą. Kai kam parlamento būstinės, buveinės klausimas yra labai svarbus, bet yra tokių, kuriems e, jis netrodo reikšmingas. Be abejo, mes visą tai galime sureguliuoti, parengdami pranešimą ir mes e, tikimės gana pagristai, kad kitą kartą galėsime jau jį svarstyti. E. Ačiū toliau, ponas Brunks, ir paskui kiti. Tai dėl esminio klausimo. Aš pasisakau už tai, kad būtų tik viena Europos parlamento būstinė, e, kol tas parlamentas egzistuoja, paprasčiausiai tam, kad e, tai mažiau kainuotų. Kitas dalykas, aš nežinau aiškiai, kur jo darbo vieta turėtų būti. Aš manau, kad tai turėtų būti Bruselėje, iš dalies dėl to, kad Bruselis yra lengviau prieinamas daugumai parlamentarų. Kita vertus, mes būtume arčiau vykdomosios valdžios e, kontroliai ir bendram sprendimų prieimimui. O procedūriniu požiūriu aš nemanau, kad parlamentai bendrai turėtų turėti teisę patys nuspręsti, kur jie posėdžiaus. Kaip ponas Galsieris sakė, daugumoje valstybių narių štai nustatoma konstitucijose. Analogiškai e, jis pasiūlė, kad e, tas klausimas būtų numatytas e, sutartyse. Aš nežinau, ar ES valstybių narių konstitucijos uh, iš tiesų prilyksta sutartims. Aš e, nenorėčiau, kad parlamentas būtų e, traktuojamas kaip mobilus namelis, kurį galima prikabinti prie automobilio e, kablio ir nutemti ten, kur tik tai nori. Parlamentas jau ir taip organizuoja daugybę eilinių ir neeilinių posėdžių E, skirtingose vietovėse, išnaudodami politinius pranašumus. 2007-2008 metais buvo priimtas sprendimas dėl statybų problemų laikinai pradėti dirbti tik Briuselyje. Ir aš manau, kad tai buvo geras precedentas. Vakar aš pateikiau klausimą apie tai, bet atsakymo negavau. Norėjau sužinoti, kokiomis E, juridinėmis priemonėmis tada buvo pasinaudota, kad 2007-2008 metų darbo perkelimas į Bruselį būtų juridiškai pagrystas. Atsakymą negavau, kaip sakiau. Šiandien. Ačiū. Ir Gerard Höfner bus paskutinis kalbėtojas, prašyčiau jį apibendrinti. Ja, herzlichen Dank. Äh. Dėkuoju. Pirmininkė, mėly kolegos diskusija tikrai buvo labai vaisinga ir vakar, vakarykštis klausimas taip pat buvo labai reikšmingas. Man tikrai labai patiko įvairiapusiški pasisakymai ir komiteto kolegų pasisakymai ir, ir referentų pranešimai. Tikrai vienas iš geresnių klausimų mūsų komitete. Per porą valandų išklausėme keturių ekspertų ir trylika kolegų uždavė labai reikšmingus, labai uh, subtilius klausimus ir mes net spėjome aptarti rezultatus baigiamajame, baigiamajame etape. Tikrai puikūs klausimai. Na ir dabar baigdamas norėčiau pasakyti tokius dalykus. Pone Legrip, vakar ir šiandien labai daug laiko išnaudojate kritikuodama pakvietimą ir man asmeniškai tą jau pasakėte ir aš jums galiu tik tai pakartoti tai, ką pasakiau, bet nekartosiu, kadangi tai yra laiko švaistimas man nelabai stebina, kad jūs norite ginčytis dėl to. Aš tikrai geriau pasikalbėčiau apie esminius dalykus, apie būstinės dalykus. Juo labiau, kad ir sprendimas, kuris, kad būstinės vieta kol kas yra atviras klausimas, yra visiems suprantamas, o jūs, man atrodo, taip nenorite. Mes kalbam čia apskritai ne apie Strasbūrą ar Briuselį. Mes kalbam apie galimybę parlamentui pačiam ateityje arba bendro sprendimo keliu ateityje išspręsti šį klausimą. Ir čia išklausėme tikrai labai svarbius dalykus. Pirmiausia, Roberto Galtieri ir Raineris Vylandas pasisakė labai reikšmingai, Andrew Duff ir ponas Trūcas taip pat. Jie pakalbėjo apie tai, ką, apie ką mes darbinėme dokumente tik užsimename. Žinoma, mes nekalbam apie e, procedūras, taip aiškiai, kaip apie tai bus kalbama pranešime. Taip pat ir tas, e, tas formuluotė, ta pati procedūra, kuri yra septintame punkte, yra tikrai labai nevienareikšmiška ir aš sutinku su jūsų kritika. Taigi, tai, ką mes įsivaizduojame, tai nėra nei supaprastinta, nei kažkokia greitesnė procedūra. Vienintelis dalykas, ko mes norime, mes norime, kad šis sprendimas būtų vienas iš sutarties keitimo sprendimo dalių. Tam reikalingas bus konventas ir tarp vyriausybinė konferencija ir visa tai, kas yra numatyta. Šiuo metu mes tiesiog rengiame klausimų paketą. Klausimų, kurie būtų svarbus mums parlamentui konvente, kurio mums reikės ir dėl kurio mes spręsime kitoje kadencijoje. Ir visi tai su, su tuo sutinka. Mes irgi sakome, kad būstinės klausimas turi būti diskutuojamas kitų klausimų kontekste. Būtų naivu šį klausimą iškelti vieną. Uh, Tačiau, man atrodo, neteisinga jau dabar iškelti tokius dalykus šiame dokumente, apie kuriuos dar bus diskutuojama vėliau. Man atrodo, kad mes turėtume apsiriboti tik tai mums reikšmingų šiuo atveju klausimų. Mes galbūt galėtumėm kontekstą ir šiek tiek kažkokiam užuominom numatyti, bet mes tikrai neturime apie tai kalbėti, nes tai yra šiuo atveju ne mūsų reikalas aš tikrai nepritarčiau e, minėjimui kitų būstinių šiame dokumente. Dar vienas dalykas, dėl skaičių. Pone Legrip, nenoriu dėl to ginčytis, mes savaičių savaitės visokius šaltinius peržiūrėjome ir tikrai patikrinome šaltinius ir galima skaičių tų surasti. Man yra labai keista, kad parlamentas tų skaičių lygi šiol dar neturi. Man atrodo, galima tiesiog paimti visų parlamentarų kelionių išlaidas ir suskaičiuoti, kiek kainuoja tie dalykai. Tačiau mums nepavyko to padaryti. Mes pateikėme skaičius, kuriuos pateikė kita šalis, kita pusė ir mes pasakėme, kad šie skaičiai yra minimi. Be to darbinis dokumentas pateikia argumentus, kurie diskusijoje gali turėti reikšmės. Pranešime, žinoma, apie skaičius mes nekalbėsime ir nesiginčysime dėl jų. Mes ir komitete nesiginčysime dėl skaičių svarstydami pranešimą. Mes kalbėsim tik apie tai, koks mūsų kelias galėtų būti ir koks yra politinis šio klausimo vertinimas. Todėl nenorėčiau dabar tikrai į, tą koncent... į tai susikoncentruoti. Porą dalykų mus tikrai nustebino ir labai trumpai apie juos pasakysiu. Jūs kažką kalbėjot apie diskriminavimą, sakėte, kad tai yra abejotinos vertės dokumentas. Esą čia kažką mes kalbam apie tokias smulkmenas kaip taksi ir panašiai. Atsiprašau, bet tikrai nereikėtų tokiais dalykais e, tamsinti, juodinti mūsų diskusijos. Viso to dokumente ir nėra. Šiaip dėkingas esu už dalykinės pastabas ir tikrai uh, daugelį dalykų mes užuominomis jau mm, paminėjome dokumente, bet, e, dokument, dar, bet pranešime tai atsispindės geriau. Mums svarbu apsispręsti, kaip mes elgsimės. Ar kartu su taryba pagal įprastinę procedūrą nuspręsime, ar taip turės padaryti parlamentas vienas. Dabar būtų prasminga parlamentui pasakyti taip, mes norėtumėm būti įtraukti į sprendimo prieimimo procedūrą, bet kokiu būdu tai mes padarysime. Apie tai dar reikia diskutuoti komitete labai atidžiai. Na ir paskutinis dalykas. Aš labai norėčiau pamėginti uždūnę tei, užduoti konstitucinį ar teisinį klausimą, bet ne uždavinėti tokių klausimų už Strasbūrą ar prieš Strasbūrą. Ir būčiau labai dėkingas, jeigu diskusija būtent šia linkme ir vyktų. Tai yra konstitucinis, demokratinis klausimas, ne, tai nėra klausimas prieš kažkokią šalį, prieš kažkokį miestą ar už kažkokį miestą ar šalį. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą diskusijų pabaigoje, kaip jau sakiau. E, buvo labai gyvos e, ir svarbios diskusijos vakar ir paprašiau sekretariato, kad e, mums būtų išplatinti keturių prelegentų pateikti dokumentai raštu visiems, nes man atrodo, tai tikrai puikiai informacija, kaip gairės ne tik tai pranešėjams, bet ir visiems mums, kas sekame šį klausimą. Tai ačiū tada. Ir noriu užbaigti diskusiją šio klausimu, kadangi e, pirmininkas Kasinį jau yra sugrįžęs, o aš esu šešilinė pranešėja dėl kito klausimo, tai melai atiduodu jam pirmininkavimą. Bene, grazie, riassumo la presidenza, e ringrazio la vice. Labai ačiū poniai Gurmai, kad ji pavadavo mane ir taip efektyviai pirmininkavo. Dabar jau aš sėdžiu pirmininko vietoje, taigi mums yra likę maždaug apie 50 minučių, kad aptartumėm Europos politinių partijų ir fondų finansavimą. Iš esmės tai yra informacija dėl to, kas vyksta triloge, nes reikia turėti omenyje 70 taisyklės keitimą ir ypač gerero pranešimą ir mm, dėrybinė komanda po kiekvieno trilogo sugrįžta ir mums papasakoja, kas įvyko. Pane Janaku, gegužės 15 dieną dirbo. Pir, pirmas trilogas įvyko 16 balandžio Strasbūrė, antras trilogas įvyko gegužės 15 Briselėje. E, ponė Janako atstovavo mūsų komitetui ir Ir mes galvame, kad mes, tai yra Europos parlamentas, turėtumėm registruoti politinės partijas. ir mes turėtumėm joms suteikti politinio subjekto e, teisę. Čia mm, yra siūloma tarsi automatinė registracija, bet nebūtų tai gerai. turi būti laikomasi žodžio laisvės, asociacijos laisvės, tiems, kurie susibūrė į asociacija, partija turėtų būti suteiktos visos atitinkamos teisės. Aišku, parlamentas turėtų turėti teisę registruoti, bet nereikėtų tos teisės politizuoti. Galėtumėm turėti gal kažkokią tai, tarkim, uh, išminčių komitetą, kuris spręstų, tarkim, skundus dėl mm, konkrečios partijos ar fondo kažkokiu tai ryšių ar ES principų laikymas ir taip toliau. Bet aš jau, man atrodo, ponios Janakų, e, į ponios Janakų teritoriją įžengęs esu, taigi suteikiu jai žodį. <coughs> έγιναν συναντήσεις που είπατε καθώς και... Ačiū pirmininkė. Bet situacija tikrai yra tokia, kaip jūs pristatėte. Vyksta dialogas tarp parlamento ir tarybos, vyksta techniniai sutikimai, sekretariatas dalyvauja ir panašu, kad nežiūrint to, kad kurios valstybės narės yra patvirtinusios aiškę poziciją dėl e, kai kurių klausimų. Vis tik tai pirmininkaujanti Airija labai tvirtai siekia užbaigti šį klausimą per savo pirmininkavimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad visi pabrėžia tai, jog norime išspręsti klausimus Mes, parlamentas, galvojame, kad partijų registracija turėtų būti automatiška, kad nebūtų jokios politinės įtakos. Bet aišku, norėtumėm išspręsti tarybą neraminančius klausimus. Kitą savaitę įvyks dar vienas techninis susitikimas. Nebus jame Europos parlamento narių, bet Aš pati paprašysiu sutikimo su koordinatoriais ir šešėliais pranešėjais tam, kad galėtumėm apžvelgti visą tai, kas yra įvykę nuo proceso pradžios. Kaip jūs sakėte, pirmininkė, um, tikrai galime turėti daug vilčių dėl sėkmės. Kitas trilogas įvyks per Strasbūro savaitę. Uh, Yra dar taip pat ir tas žymusis klausimas dėl pagrindinių ES principų įtvirtinimo ir laikymosi. Bet manau, kad tą klausimą galime išspręsti ir neformaliai, pasitelkdami galbūt paraiškos formą kažkokia tai struktūra parlamente įsteigta būtų atsakinga už tas klausimus, taip pat ir už politinius kriterijus, kurie būtų ten išvardyti. Mūsų pozicija yra tokia, mes tikrai nenorime daugiau pinigų partijoms, tikrai mes nenorime pradėti leisti pinigus naujų institucijų, naujų struktūrų kažkokiu tai kūrimui. Uh, Taip pat e, taryboje iš pradžio buvo tokia mintis gal kažkokios agentūros, kad reikėtų šio klausimo. Ir mes aiškiai pasakėme nuo pat pradžių, kad mm, aišku, norime, kad mm, tokia struktūra būtų nepriklausoma ir kad būtų automatiškas partijų registravimas užtikrintas ir tikrai tai turėtų būti administracinė struktūra, bet mes norime, kad nebūtų papildomų lėšų, papildomų mokėjimų. Tai kaip jau sakiau, kitą savaitę bus tas techninis sutikimas, paskui ir su šešėliniais, kad būtų galima susėsti, apžvelgti tai, kas yra įvykę iki šiol. O toliau oficialus trilogas vyks Rasbūro savaitę. Ačiū pirmininkė. Grazie, allora chiesto di parlare. Labai ačiū, ponė Gurmai. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Mes žinojame, kad tos darybos nebus lengvos. Ir pirmieji posėdžiai tai patvirtino. Vis tik šiek tiek pažangos padarėme ir aš manau, kad Europos parlamentas pademonstravo norą pakeisti savo pirminę poziciją ir rasti tinkamą visiems kompromisą. Manau, kad pranešėjai to labai siekia. Todėl aš dabar tikėčiausi, kad ir taryba elgsis taip pat. Ir mėlėjų kolegos iš tarybos esantys čia, aš tikiuosi, kad jūs perdusit šią informaciją tam, kam reikia. Vakar vyko techninis susitikimas ir rezultatas yra konkretus pasiūlymai, vadinamieji neoficialūs dokumentai. Dabar mes turėtume greitai susitikti su dėrybų komanda aptarti tuos dokumentus ir pateikti savo komentarus. Kaip Marieta sakė, airiai savo pirmininkavimo metu e, nori e, suorganizuoti paskutinį posėdį per mūsų plenarinį e, posėdį Strasbūrė. Dėl to, kas dabar pateikta, manau, kad komisijos e, idėjos iš esmės yra pagrystos paskutinio politinio susitikimo ir pono Kasinį pasiūlymais Ir tai yra kur kas prasmingiau negu tarybos pasiūlymai. Tarybos dalyvavimas e, per bendras sprendimų prieimimo procedūras, e, turiu galvoje Europos parlamento nuomonę, tai prieštarauja e, komitetų sprendimams ir man atrodo, kad e, vis tik tai būtų geriau negu automatinis dalyvavimas. Būkime atsargus ir nesukurkime papildomos naštos per daug sudėtingų procedūrų, ypač kai suprantame, kad pridėtinė vertė nėra labai aiški. Manau, kad Europos komisijos dokumente yra numatyta pakankamai saugiklių, leidžiančių Europos parlamentui atlikti jam tenkantį vaidmenį. Jeigu reikia vengti interesų konflikto, tai turime pirmiausia nepamiršti, kad Europos parlamentas turi demokratinį legitimumą, kurio neturi jokia kita Europos agentūra. Marieta taip pat apie tai kalbėjo. Aš tikiuosi, kad taryba pagaliau sutiks e, su kompromisu ir mes galėsime pereiti prie kitų diskusijų klausimų. Tačiau apgailestauju, kad iki šiol neturime tikslaus kitų valstybių narių interesų sąrašo. Mes suprantame, kad valstybės narės bijo dėl to, kokiu padariniu šis reglamentas turės nacionaliniai teisėjai tvarkai ir dėl to jos griežtai prieštarauja bet kokių politinių partijų, Europos politinių partijų dalyvavimų e, e, nacionaliniuose referendumuose, net jeigu jie yra susijęs su ES reikalais. Bet tam, kad e, į tuos valstybių narių būkštavimus galėtume sureaguoti, turime gauti papildomas informacijos. Dėkoju pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Grazie, Ačiū, ponė Gurmai. Ponas Daf. Uh, chairman, I, I... Pirmininkė, aš manau, kad pažangos yra padaryta, ypač iš tarybos pusės ir iš parlamento pusės šiokį tokį judėjimą matome. Man uh, kur kas neiškiau yra tai tas faktas, kodėl komisija atrodo nėra pasirengusi. Ir aš vis dar laukiu kada bus aiškiai išdėstyta, koks yra Europos politinių partijų juridinis statusas ir kaip ES teisė prisideda prie politinių partijų veiklos reglamentavimo, ypač kai kalbame apie e, dalyvavimą e, rinkimų kampanijose valstybių narių viduje. Europos politinės partijos kokios naudos jos gaus, jeigu bus papildytas jų nacionalinis juridinis statusas. Pavyzdžiui, pagal Belgijos teisę yra numatyta tam, tokia, tam, tikra, tam tikras statusas politinėms partijoms ir jeigu tai bus papildyta Europos nuostatomis, tai kaip susiklosys reikalai. Manau, kad e, atsakymą į šį klausimą mes dar iš komisijos negavome. Mano nuomonė, tam, kad e, galėtume toliau diskutuoti, turėtume aiškiau įvardinti e, būtent tiksliai, koks bus tas išminčių komitetas. Pagal ką bus skiriami nariai, kokie bus to komiteto įgaliojimai, kokie bus jo darbo metodai. Trialoguose, kuriuose aš dalyvavau iki šiol, man susidarė įspūdis, kad e, kalbame greičiau apie tikslus to komiteto bet e, mes e, nerandame bendros kalbos, mano nuomonė. Ir atitinkamai negalime pasiekti tvirto politinio sutarimo tokių jautrių klausimų. Trečias dalykas. Reikia nuspręsti, ar taryba, kaip e, viena iš teisės aktų rengėjų, dalyvaus priimant sprendimą dėl politinių partijų uždraudimo. Pirmininkaudama tarybai Airija laikosi tokios nuomonės, kad e, taip turėtų būti. Kadangi ES konstitucinės e, kaitos bendra tendencija yra tokia, kad tarsi e, atsiranda dvi, lygia, du lygiateisiai teisės aktų kūrimo rūmai. Akivaizdu, kad pirmininkaujančios Airijos pozicija yra būtent tokia. Bet aš aišku norėčiau išgirsti pranešėjo atsaką į šį klausimą visų pirma. Ir ketvirtas, paskutinis mano pastebėjimas. Lieka vis dar atviras klausimas dėl referendumų. Dar vis aktyviai prieštaraujama, kad Europos masto politinės partijos atliktų vienokį ir kitokį vaidmenį nacionaliniuose referendumuose ES klausimais. Manau, kad mes visi galime sutarti, jog e, mums šis tikslas yra labai svarbus. O mes savo delegacijoje trialoge turėtume apsispręsti, kokį spaudimą darysime. šiuo konkrečiu atveju. Grazie. Ačiū, ponas Brums. Uh, Ačiū. Mūsų pirmininkas sako, kad reikia depolitizuoti registravimo procedūrą. Ar e, tam tikri kriterijai, ypač pagrindinių teisių e, interpretavimas, e, yra sudaryti politikų. Todėl, jeigu taip yra, tai registravimas taps objektyvus, pavirs objektyvius sprendimu, vadovantis subjektyviais kriterijais. Dauguma autoritarinių sistemų nelaužo savo sistemų, jos savo oponentams sukuria nepalankęs sąlygas pačių savo taisyklėmis. Šįryt pirmininkas apibendrino koordinatorių posėdį. Aš tikiuosi, kad aš e, viską teisingai supratau. Pataisykit, jeigu klystu. E, taigi aš tada išgirdau, kad jau yra pateikti du pasiūlymai dėl uh, E, išregistravimo. Apie tai e, mūsų komitetas turbūt negurėtų net svarstyti, nes registracijai pagrindo priežasčių mes nenustatėme. Ar ateityje iš tiesų būtų naudinga depoliziruoti sprendimus, jeigu žmonės teiks e, prašymus, nepateikdami jokio pagrindo? Tikiuosi, kad aš viską teisingai supratau. Honorable Hefner. Ponas Hefner. Ich möchte herzlich Taip, ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Tai šiek tiek susiję su tuo, kas buvo pasakyta kitų kalbėtojų. Kas dėl dėrybinės grupės mes nuolat diskutuojame vieni su kitais tiesiogiai ir tikrai džiaugiuosi, jog ir kita pusė, tai yra taryba, dabar jau pateikė kažkokias formuluotės suprantu, kad jiems irgi reikia laiko parengti toms formuluotėms, bet tikiuosi, kad dabar darbai pajudės. Kas man yra svarbu? Pagal dabartinės taisyklės mes susidurėme su sunkumais ir tie sunkumai labai aiškiai pasak... išsakyti tame trumpame pirmininko pranešime pradžioje. Ir aš tų sunkumų dabar vėl nevardinsiu, tačiau manau, jog būtina pasinaudoti tą patirtimi, kurią esame sukaupę iki dabar. Ir turime pasinaudoti ją spręsdami savo ateities darbo pobūdžio klausimus. Jau dabar aišku, kad reikia kažkokios formalios procedūros, kuri turėtų būti kiek įmanoma labiau ir kiek įmanoma ilgiau nepriklausoma nuo politinių požiūrių ir nuomonių, turi būti paremta faktais ir teisiškai nepriekaištinga. Manau, kad lygi šiol mums to padaryti nepavyko, tiksliau gal mes nepakankamai stengiamės ir nepakankamai numatėme tokių nuostatų, kurios būtų garantuotos, kad jų nebus galima, prie jų nebus galima prisikabinti. Kitas dalykas, reikia parlamentui pačiam pagalvoti, kaip tas klausimas turėtų būti sprendžiamas ir turėtų būti apsispręsta, kas yra tos eminent persons, tie iškilus asmenys. Galbūt apie tai reikėtų dar padiskutuoti, kad tie, kurie dabar yra triloge ir derasi, aiškiai žinotų, ką mes suvokiam, suvokiame ir ką mes išdiskutavome pastarųjų dviejų koordinatorių susitikimo metu. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, lyg ir nematau, kad kas nors dar norėtų pasisakyti. Trilogė, ypač jo pabaigoje, aš bent jau stengiausi, nežinau, man tai pavyko, šiek tiek paspartinti diskusiją bet aš pritariu tam požiūrį, kurį išsakė pranešėjai, taip pat ir ponia Gurmai. Ir tai, kas buvo pasakyta komisijai. Taigi mes norime aiškiai pasakyti parlamento nuomonę, čia kalbama, kalbama ir apie susirinkimo laisvės klausimą. Ir aš nemanau, kad politinė partija turėtų būti reglamentuojama taip, kaip siūloma. Mes mėginome kažkokią nustatyti automatinę sistemą. Čia ir kalbam ne apie komitetą, bet kalbam apie kažkokią parlamento instituciją ar kažkokį tai skyrių galbūt, kuris tą medžiagą gautų ir ją kažkaip suskirstytų Tai yra tokie formalūs dalykai, kuriuos galima būtų nustatyti ir, ir tiesiog kažkaip formaliai, administracinė prasme reglamentuoti. Na, mes žinome, kad yra ta vadinamoji išminčių darbo grupė ir visus priekaištus, kurie yra išsakomi, žinoma, reikėtų panagrinėti bet kuriuo atveju vis tiek turi būti kažkokia parlamentarų grupė, kurie, kuri imsis šio klausimo. Ir keletas pasiūlymų jau buvo išreikšta. Ta grupė galėtų susidėti iš trijų ar daugiau parlamentarų. Kaip minėjau, komitete jau buvo pateikta pasiūlymų dėl kandidatūrų ir statutas mums uh, numato tam tikrus reikalavimus šiems asmenims, tai yra Europos verty, pagarba Europos vertybėms ir vienas kitas kitoks kriterijus, kaip ir minėjo ponia Gurmai. Bet kuriuo atveju tai būtų tik tai konsultacinio pobūdžio sprendimai, tai yra rekomendacijos, jos nebūtų įpareigojančios, Tačiau bet kuriuo atveju parlamentui tikrai reikėtų laikytis vieningos pozicijos, o jeigu mus, mums pritartų komisija, tai galbūt galima būtų ir pasiekti, kad taryba pritartų tokiai pozicijai. Tokia būtų bendra, manau, mūsų komiteto nuomonė ir jos laikydamiesi mes eisime į kitus trilogus. Šiuo darbo tvarkės klausimu viskas, dabar pereikime prie kito Tai yra Stokholmo programos peržiūra. Aš esu pranešėjas ir mes jau klausim tarybos, ką daryti, kaip mum elgtis. Yra pranešimas dėl Stokholmo programos įgyvendinimo. Dar prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai mūsų komitetas parengė pranešimą dėl Stokholmo programos. 51 straipsnis buvo pirmą kartą panaudotas, mes bendradarbiavome su AFKO, Lybė ir Jūri komitetais. O dabar reikia peržiūrėti, kaip yra įgyvendinama, kad ateities būsimoje kadencijoje būtų lengviau orientuotis, kurioje vietoje mes esame ir ar nebūtų buvę galima padaryti, nuveikti daugiau. Ir galbūt reikėtų paminėti taip pat ir priežastis, kodėl vienas ar kitas dalykas nebuvo toks, kokio norėjome. Išklausėme ir tarybos, ir komisijos pozicijas, jos mums pateikė pranešimus apie įgyvendinimą ir jų, na, sakykime, buvo nemažai išvardinta įvykdytų dalykų, įvairiausių procedūrų, įvairiausių pasiūlymų, kurie buvo pateikti. Taip pat buvo pateiktas ir sąrašas problemų bei neišspręstų klausimų. O kokia problema dabar kilo man ir norėčiau, kad jūs palaikytumėte mano poziciją. Mes ir aš taip pat asmeniškai jau pateikėme ir lybė, ir jūrė komitetų pateiktas pozicijas, ten taip pat yra sąrašai įvairiausių įvykdytų ir neįvykdytų uždavinių. Taip pat yra ir kritinių pastabų, ir komisijai, ir tarybai, galbūt kai kur yra pakritikuojama, kad vienas kitas pasiūlymas nebuvo įgyvendytas, yra žinoma ir lygiai taip pat kritinių pastabų parlamentui, kad komisijos rekomendacijų vienu ar kitu klausimu neįgyvendino, bet aš nemanau, kad mums reikia dabar iš naujo renkti sąrašus žmogaus teisų bei saugumo e, srityse Stokholmo programoje, kadangi čia visur kalbame apie trečiąjį ramstį ir apie saugumą ir teisingumą bei apie bendrą sprendimą, bendro sprendimo procedūrą pagal trečiąjį ramstį. Tai yra tas naujas elementas, dėl kurio dar galima būtų ir diskutuoti. Taigi darbiniai dokumentai daugiausiai yra e, prievolių ir jau atliktų užduočių sąrašai. Taigi dabar norėčiau jūsų paramos sprendžiant klausimą, ar mums reikia renkti savo dokumentą. Ne, man netrodo prasminga, kadangi jeigu norime laikytis terminų, tai jau kitame posėdėje turėtume balsuoti dėl tokio darbinio dokumento, taigi tai jį reikėtų parengti, išversti ir taip toliau, tai nėra taip paprasta. Galbūt reikėtų dar pakalbėti su kitais pranešėjais, kurie jau turi parengę kažkokius dokumentus ir visiems trims komitetams kartu parengti vieną dokumentą. Ir man atrodo, dėl atsižvelgiant į mūsų turimą laiko grafiką, reikėtų taip ir elgtis visiems kartu rengti bendrą dokumentą. Taigi dabar reikėtų dar numatyti, kas turėtų tą daryti kartu su kitais abiejų komitetų, kitų komitetų pranešėjais. Teisės reikalų komitetas sako, kad priekybos teisės rytyje vienas ar kitas dalykas yra padarytas, o kažko tai dar trūksta. Sakysim, vizos klausimais ne viskas yra išspręstas, sienų klausimas, Frontexas irgi kažko pasiekėme, kažko nepasiekėme, Schengeno erdvės įgyvendinimas vėl yra visokių klausimų. Taigi iš ties dar yra kas veikti. Kaip čia geriau pasakyti, mums reikėtų kažkokiu būdu mėginti ir komiteto nuomonę, ir įtaką išreikšti, sakykime, tuo atžvilgiu, kas, kas yra pasakyta dėl Stokholmo programos, ten, sakysim, dėl kažkokios pagrindinės teisės, konstitucinės teisės, piliečių iniciatyva ir taip toliau. Nu, tai tai, kas yra mūsų komiteto darbo sritis, kas yra mums specifiška, taigi ta mūsų spalva turėtų likti. Be to nacionalinių parlamentų įtraukimas į darbą ir mums labai svarbus klausimas būtent yra nacionaliniai parlamentai. Šiandien irgi kalbėjom čia apie administravimą, valdymą įvairiais lygmenimis, tarp, apie santykius tarp institucijų ir tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento bei vyriausybių, nacionalinių vyriausybių Taigi čia yra labai įvairių aspektų ir galbūt mūsų pranešėjas turėtų tuos visus mūsų tokius konstitucijos klausimus įtraukti į, tuos, į tą bendrą pranešimą, kurį rengsime kartu su kitais komitetais. Mes juk atsakome už tą institucinę e, Europos sąrangą ir sprendžiame jos klausimus, bet to reikėtų tikrai irgi paminėti tuos klausimus iš Stokholmo programos, kurie, kurie yra įgyvendinti ir kurie ne, mūsų požiūriu. Reikėtų pasižiūrėti ir tai, kiek bendra teisėkuros procedūra uh, pasikeitė po Lisabonos ir kiek tas Lisabonos sukurtas teisėkūros mechanizmas apskritai yra įgyvendintas. Ar paspartėjo, ar sulėtėjo įstatymų prieimimo procedūra dėl to, kad taikome naujas procedūras, ta pirmo svarstymo procedūra, ar jinai sėkminga ir taip toliau. Visą tai reikėtų patikrinti ir visą tai jūs turėtumėte irgi pakomentuoti. Kolegė Tain jau nori pasisakyti, prašau. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja Alde frakcijoje ir norėčiau dėl procedūros pasakyti tokį dalyką. Mes priimame jūsų antrąjį pasiūlytą uh, E, darbo būdą ir metodą, tačiau, kaip jau paaiškėjo, mums yra daromas nemenkas spaudimas dėl to, kad nėra laiko, mes turime parengti laikotarpio vidurio peržiūrą, nors tai iš tikrųjų nėra joks laikotarpio vidurys, čia beveik jau reikia daryti baigtinę, galutinę peržiūrą. Man atrodo, kad tam reikėtų šiek tiek daugiau laiko, nes mes jau pasiekėme kadencijos pabaigą, beveik ją pasiekėme ir beveik jau yra laikas susumuoti rezultatus ir padaryti tokią baigtinę, išsakyti baigtinę poziciją, nes po to jau nelabai ką galėsime ir nuspręsti. Labai gerai atsimenu, kad Stokholmo programa buvo priimta žvėriškai skubant ir kiek atsimenu, kolegos iš Vengrijos gavo vengrišką tekstą tik paties balsavimo metu, taigi skuba buvo didžiulė. Uh, Todėl būtų labai svarbu padaryti išvadas, ar ta ambicinga, labai greitai priimta programa tikrai buvo įgyvendinta ir kokiu mastu ji buvo įgyvendinta. Čia reikėtų mm, ne tik susikoncentruoti į kažkokius atskirius klausimus, bet iš principo statistiškai peržiūrėti, kiek iš ten numatytų punktų mes įgyvendinome, kaip įgyvendinome, kaip gerai pavyko įgyvendinti visą programą, ar mes skaičių prasme įgyvendinome, sakysim, pusę punktų, o turinio prasme, kiek iš tikrųjų buvo realizuota. Kadangi tai yra trijų komitetų darbo rezultatas, arba tai bus trijų komitetų darbo rezultatas, tai žinoma, mūsų požiūris turėtų irgi atsispindėti šiek tiek atskirai tame. Mes turėtume pažiūrėti, kadangi tai buvo politinė programa, tai mums reikėtų tikrai aiškiai pasakyti, kokiu politiniu tikslu mes siekiame ir kiek mums pavyko jų pasiekti. Šiuo metu aš, man irgi trūksta tokio bendro vertinimo. Buvo daugiau negu 130 skirtingų punktų ir nėra aiškumo dabar dėl to, kiek iš tų punktų mums pavyko įgyvendinti ir kiek ne. Ačiū. Um, yes, I, I, I ask... Aš irgi norėjau paklausti, kodėl reikia visą tai daryti taip skubant. Man atrodo, kad jeigu norime rimtai viską atlikti, turime atitinkamai gerai viską sudėlioti ir iš AFKO požio taško, manyčiau, turime paklausti, ar tos išlygos, kuriamis galima pasinaudoti, kuriamis džiaugiasi, jeigu tai teisingas būtų žodis, Junktinė karalystė, uh, ir tam tikrų požiūrį ir Airijos Respubliką, nekomplikavo teisėkurnės procedūros ir bendro rezultato kokybės kalbant apie ES teisės aktus, kuomet mums yra ir terminas nustatytas dėl Junktinės karalystės, kada jie apsispręs, ar ji nepritaikės galimybės nesilaikyti e, didelės dalies pagal Lisaboną primtų teisės aktų. Tai yra konstitucinė Mm, viso šio reikalo dalis ir todėl AFKO turėtų analizuoti tą klausimą. Galime, jeigu reikalinga, ir padaryti išvadas iš visos tos sukauptos patirties pagal Lisabonos nuostatas dirbant iki šio momento taip pat galima pagilinti mūsų pamastymus dėl to, ko galėtumėm bandyti siekti per sutarties peržiūros procesą. Tai yra, kad visa tai nuosekliai dėrėtų su kitais pranešimais, kurie yra rengiami kadencijos pabaigoje, kad būtų galima parengti dalį tarsi to katalogo, kuris būtų mm, skirtas kitai parlamento delegacijai į konventą. Poiché non vedo altre mani alzate e dobbiamo ancora discutere un altro argomento, possiamo chiudere questo argomento con questo. Ir kalbant apie darbo atverkę, Lybė komitetas e, skuba dėl šio pranešimo. Asmeniškai aš būčiau norėjęs, kad būtų daugiau laiko numatyta buvę. Ir būčiau norėjęs, kad būtų buvusios normalios diskusijos. Ir mm, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Uh, normaliai. O bendrai vertinant kolegų pasisakymai tikrai buvo labai vertingi, ypač tai, ką pasakė ponas Daf dėl mūsų komiteto vaidmens. Ir dabar dėl laiko, su pirma, kaip minėjau, tai yra lybė tvarkaraštis ir Jie nori, kad tai būtų padaryta 28 savaitė, tai yra biržel... Liepos 90 dienomis pakeitimai būtų pateikti iki rugsėjo 3 ir aptarti iki rugsėjo pabaigos ir galutinis balsavimas įvyktų Strasbūrė spalio mėnesio plenarnėje sesijoje tai iš esmės yra suderinta su kitais komitetais ir atidėti dar labiau, manau, būtų labai sunku. Aišku, mes galime pabandyti dėrėtis, bet mm, vargu ar tai pavyktų padaryti. Turint omenyje, ką, ką kolegos išsakė, pasistengsime, aišku, e, kai kitą sėkį susitiksime mm, pažiūrėti, ar, ar yra kokių galimybių e, pateikti mūsų indėlį į e, pranešimą kuris teikiamas Liepos mėnesį ir paskui, aišku, galėsime galvoti ir apie pakeitimus. Na ir paskutinis darbo tvarkės punktas. E, dėl sutikimo procedūros taisyklių suteiksiu žodį pranešėjai panan Traškovski. Uh, Ačiū. Kadangi jau aptarėme institucijų būsnės vietos klausimus, tai atrodytų, kad šis pranešimas bus, mm, diskusijos dėl šio pranešimo bus paprastas. AFET ir Inta taip pat atkreipė mūsų dėmesį į problemas dėl 19 taisyklės, dėl tarptautinių sutarčių, e, sutikimo procedūros kuomet yra mišrus sutarimas, buvo atkreiptas mūsų dėmesys į tai, kad turėtų būti atskiras pranešimas šio klausimu. Šis pranešimas aptarė parlamento procedūrų taisyklių 81 taisyklę. Nekarta jau mm, yra kilusių problemų dėl sutikimo procedūros, kadangi jis skirtingai interpretuojamas skirtingose komitetuose. Ir Mm, kai būna rekomendacijos, būna pakeitimai, būna rezoliucijos, būna tarpiniai pranešimai, paskui pati balsavimo procedūra. Nemažai yra kilę problemų, trūksta nuoseklumo ir e, yra problemų naudojant šią procedūrą mm, Europos parlamente. Taigi mes stengiamės užtikrinti, kad būtų nuosekliai taikoma ši procedūra ir kad būtų pusiausvyrą tarp sutarčių dvasios viena vertus ir parlamento prerogatyvų. Iš kitos pusės mes žinome, kad sutikimo procedūra buvo įrašyta į sutartį tuo tikslu, kad ji būtų naudojama kaip e, tokia procedūra, kur būtų pasakyti tik tai taip ar ne. O paprastai mes įpratę, kad yra dėrybos vedamos, kuomet yra bendro sprendimo procedūra. Kita vertus, mes vis dar galvojame, kaip būtų galima sustiprinti parlamento prerogatyvas, tačiau svarbu tai padaryti taip, kad nebūtų paskui bylų teisme, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie ilgo pagrindimo pridūrimą ar, ar sąlygų kažkokiu tai um, pridūrimą prie mūsų išreikšto balsavimo, taip ar ne. Taigi, dabar galvojant apie sprendimą, Jis turi būti paprastas, turi būti nurodomosios dalis, bet nekonstatuojamosios dalis ir pakeitimai komitete galėtų būti įmanomi tik tuomet, jeigu pranešėjas būtų rekomenduotų mm, atbulinę procedūrą, taigi, kad nebūtų kokiu tai sąlygų pridurti prie taip ar ne balsavimo. Tačiau jeigu norime geriau išaiškinti parlamento poziciją, tai turėtų būti numatyta tokia galimybė tai padaryti, tačiau tai turėtų būti neteisėkurnės rezoliucijos pavydalu daroma. Tokia rezoliucija būtų pridurėma prie sprendimo. Yra tam tikrų problemų dėl terminų, dėl, prit, dėl pritarimo procedūros ir svarbu, aišku, kad uh, nebūtų vėluojama, o kas būtų, pavyzdžiui, jeigu būtų dėlsimas kažkoks, tai jeigu būtų kreipiamas į pirmininkų suėgą, visi tie terminai, kad būtų aiškiai apibriežti toliau rekomendacija kaip po tokia, paskui balsavimas, balsuojant plenarnėse sesijose dažnai būna neaišku, mes balsuojame dėl rekomendacijos ar dėl sutikimo, kas jeigu rekomendacija yra neigiama, kas tuomet atsitiks, jeigu balsuojant irgi būtų neigiamai nubalsuota, ar tai būtų galima laikyti atsisakyti pritarimu ar ne, ypač po aktos. Taigi turi būti labai aiškus sprendimas. Rekomendacija, aišku, bet balsuojama turėtų būti tik tai dėl pritarimo, taip ar ne, kad nebūtų kokios tai painiavos ir turi būti vienas bendras balsavimas dėl rekomendacijos ar e, dėl to, ką komitetas atitinkamai pasako pritarti ar nepritarti ar atmesti. Taigi, jeigu būtų balsuojama atmesti, tai būtų aišku, kad atmestas tas e, pritarimas. Rekomendacija yra rekomendacija, ne, neprivaloma, tai yra tik tai komiteto pasiūlymas balsuoti taip ar ne ir, ir po to mes jau balsuojame taip ar ne, kad nebūtų kokios tai painiavos. Ir paskutinis dalykas, ką aš rašiau pranešime, tai yra tie, tos tarp, tie tarpiniai pranešimai Inta biudžeto komiteto, kokie pasiūlymai yra, kad galvojama, kad iš tikrųjų tie tarpiniai laikotarpio vidurio pranešimai yra gan svarbus ir čia mūsų pasiūlyme viskas aiškiai sudėliojama, mes e, numatome galimybę tokią Manau, kad jeigu mes norime pasiekti didesnio aiškumo per mano pasiūlymą, manau, būtų galima tai padaryti, būtų to aiškumo, būtų galimybė panaudoti šią procedūrą taip, kad ji būtų taikoma visose komitetuose vienodai, kad būtų išvengta painiavos. Tai yra svarbiausias e, mūsų pranešimo tikslas. Noriu padėkoti visiems šešėlėms e, už puikų bendradarbiavimą. Ir dabar aš įdėmiai klausysiuos jūsų pastabų. Gualtieri. Ponas Gualtieri. Ai, congratulai. Aš sveikinu pranešėją atlikus puikų darbą. Galiu pasakyti, kad e, jo pasiūlymas yra logiškas. Tik dėl vieno dalyko bejoju. Bet taigi greičiau sakyčiau, yra paprasta bejonė negu e, pasiūlymas vertas pakeitimo. Ar šiame pasiūlyme ne per daug mes atskiriame Europos komisijos darbą nuo plenarinio posėdžio organizavimo? Jeigu plenarinėme posėdėje yra balsuojama de facto neatsižvelgiant į e, komisijos pasiūlymą. Tai mes suprantame, kad balsuojame ne dėl komisijos pasiūlymo, o dėl kažko kito. Kitas dalykas, ar negalėtume balsavimui pateikti komisijos rekomendaciją. Bet be abejo, tai nereiškia, kad e, išbalsavus prieš ką kažkas buvo atmesta, tai tampa priimtina. Dėl priimtinumo reikėtų balsuoti iš naujo dėl to, kad dauguma tam pritartų, bet de facto iš esmės niekas nepasikeis tame, ką jūs pasakėte. Galbūt išskyrus tai, kad e, antrojo balsavimo organizavimas e, reikš, kad balsavimas vyks ne vienu metu. Kitas dalykas, kodėl negalima eiti tiesiai į plenarinį posėdį, nes tenkėme tik rekomendaciją, e, kurioje bus atsižvelgiama į komiteto nuomonę, bet mes neteikiame komiteto ataskaitos. Aš neturiu pasakyti, kad nežinau tai tik abejonė. Ir dar, be abejonės aš labai daug reikšmės skiriu galimybėj pateikti e, rekomendaciją rezoliucijai, kad jūs galėtumėt e, atskirti. Aš suprantu, kad yra neteisinga teikti argumentus už ir prieš kartu, nes jie tiesiog susipainėtų, reikia juos atskirti ir atskirame pranešime išdėstyti priežastis nedarant įtakos balsavimui. De facto manau, kad tas sprendimas galėtų būti panaudotas dažniau, negu kad komisija galėtų tą padaryti, bet aš sutinku, kad prasminga būtų tos sistemos nepadaryti privalomas. Taigi šiuo atveju man formuluotė gal visai ir nepatinka, bet e, vis tik ji turėtų būti palikta. Tik tą vieną abejonę turiu. Ką Jūs apie tai galvojate? Grazie, onorevole Duff. Yes, I mean, I, I think... Ačiū. Ačiū Duff kalba. Aš manau, kad antrojoje pastraipoje siūlomojo darbo tvarkos taisyklių 82 dalyje Reikėtų aiškiai pasakyti, kad ir koks būtų balsavimo rezultatas, kai sprendžiame dėl politinės rezoliucijos, jis neturi turėti įtakos sprendimui, kurį parlamentas renks dėl sutikimo procedūros. Manau, kad būtina tai paaiškinti. Trečia pastraipa. Klausimas toks. Pirmininkų sueiga pradeda svarstyti šį klausimą e, neturėdama e, komiteto rekomendacijos. Šis klausimas pateikiamas e, plenariniam posėdžiui. Bet ar pirmininkų sueigos sprendimas turi teisinę viršenybę e, komiteto atžvilgių ir komiteto rekomendacijų atžvilgių. Čia pateiktos formuluotės neaišku. Kokio pavydalo sprendimas bus pateiktas plenariniam posėdžiui. ar tam, kad būtų suteiktas palankus e, įvertinimas, sutikimas, ar tiesiog plenarinis posėdis e, turi išlaikyti neutralią poziciją. Mes turėtumėm aiškiai atskirti šios dalykus. O aš e, pats pasiūlymą atidžiau panagrinėsiu. Ar galėsime šį klausimą dar daugiau aptarti prieš balsuodami? Ar komitete? svarstysime dar kartą šį klausimą. Pranešėjų skiriu šį klausimą, ką Jūs galvojate? Non vedo altre mani alzate, dunque. Daugiau nematau keliant pakeltų rankų, todėl suteiksiu žodį pranešėjai. Think... Pradėsiu nuo pabaigos, turbūt tai bus geriausia, žinant, kad nelabai daugam šis klausimas ir įdomus. Geriausia turbūt būtų susėsti su šešėliniais pranešėjais ir išsiaiškinti viską. Tai būtų kur kas e, konstruktyviau. Iš esmės, kai viskas susiveda į du klausimus, kuriuos reikia labiau apsvarstyti. O mano pirminė reakcija būtų tokia. Roberto, mūsų problema visuomet buvo ta, kad e, nebesuprantam, ar balsuojam dėl rekomendacijos, e, ar dėl galutinio balsavimo, dėl sutikimo. Ir e, paskui paaiškėdavo, kad tas balsavimas dėl sutikimo atmeta rekomendaciją ir panašiai. Dėl aktą, tai ai, kai balsavome, tai aiškiai matėm, atsirado tam tikra tarsi doktrina, bet to komitetai skirtingai vertina tos klausimus. Šiokia tokia problema egzistuoja, bet jeigu mes gauname politinę rekomendaciją iš vieno ar kito komiteto kartu su neprivalomąja rezoliucija, tai akivaizdu, kad tas procesas užsitęs. Bet galiausiai, kai kreipsimės į plenarinį posėdį, reikės paprasčiausiai balsuoti už arba prieš, tai e, visų pirma turėsime galvoti apie sutarties dvasę ir kitas dalykas turėsime išvengti, galimybę išvengti tos painiavos už ką, kur balsuojame. Manau, kad būtų toks sprendimas aiškus, nors ir radikalus, bet tai yra geriausias sprendimas. Kaip Andrius sako, antrojoje pastraipoje, kur kalbama apie e, neteisę kūrinę rezoliuciją, Reikia aiškiai pasakyti, kad mm, turim vengti painiavos. Tačiau aš manau, kad mano pasiūlymas yra pakankamai aiškus dėl uh, sutikimo procedūros. Mano pirminė pozicija buvo tokia, kad pirmininkų sueiga neturi e, viršenybės komiteto atžvilgių. Uh, tačiau atsitinka, kad pasiūlymai yra teikiami be rekomendacijos plenariniam posėdžiui ir tada plenariniam posėdžiui yra bals, organizuojamas galutinis balsavimas. Galim dėl to dar padiskutuoti. Aš siekiu, kad būtų išvengta vėlavimo, dėlsimo. Per diskusijas e, e, mūsų darbo galutiniuose etapuose iškilo ta problema, kad e, neretai per daug yra stabdomas procesas. Bet aš manau, kad reikėtų rasti galimybių priimti sprendimus, kurie net neštų priešingų rezultatų, negu mes norime. Bet kaip jūs sakiau, tos du klausimus reikėtų turbūt su šešėliais pranešiais aptarti ir tada galėsime efektyviai eiti į priekį. Ir dar vienas dalykas, turim pakalbėti apie 19 taisyklę koordinatorių posėdėje ir e, koordinatoriai bu, norėtų būti tikri, kad 80 taisyklė būtų įgyvendinta ir kad kons, sutikimo klausimas būtų sprendimas vienodai visur. Labai trumpai sureaguosiu. Dėkuoju Jums už tai bet aš manau, kad labai svarbu suprasti, kad negalima atsitiktinai e, sustiprinti komiteto prerogatyvos. Puiku, aš paprašysiu pranešėjo, kad jis pasakytų, ar sutinka su pakeitimo pateikimo terminų nustatymu. Dabar yra sakoma, kad birželio 30, 13 diena Strasbūrė. E, aš manau, kad ir dėl termino mes dar pasitarsim su šešėliais pranešėjais. Jeigu sutiksim, tai mes juos paliksim ir tada galėsim iš karto eiti prie kompromisu. Nėra tas klausimas toks jau kontroversiškas, nemanau, kad reikės vėlinti terminus. Quindi possiamo fissare 13. Tada, birželio 13. Iki tos dienos galite teikti pakeitimus o Liepos rugsėjo mėnesiais bus galutinis balsavimas. Labai ačiū kolegos, taip mūsų darbo tvarkė baigėsi, posėdis baigiamas, susitiksim kažkada ateityje.